Tais dviem klausimais. Dabar einame prie Sirijos. Tam tikrų pažydžiamų bendruomenių padėtis. Ir visų pirma, norėčiau steikti žodį kolegai Bėlen. Dvi minutės, prašom. Ačiū. Pirminkė. Konfliktai Sirijoje jau baigėsi tūkstančių žmonių mirtimi. Taip pat matėme, kad valdžios, valdžia naudoja cheminius ginklus prieš savo žmonės, imtasi veiksmų, kad būtų nuverstas prezidentas Bašaras. Asadas, be to yra ir krikščionių persekiojimo atveju Sirijoje, džihadistai, kuriuos finansuoja įvairios e, organizacijos pasiekia savo tikslą. Beveik visai išnaikino krikščionių populiaciją. Smerkiu tokią agresiją prieš krikščionis. Tokie nusikaltimai neturi likti nenubausti. Ir um, būtina imtis veiksmų, kad um, padėtis pasikeistų. Artimieji rytai nėra taip jau nutolę nuo Europos Sąjungos. Ir nuo tokių šalių, tarkim, kaip Turkija, kuri yra mūsų sąjungininkė ir kuri jau yra priėmusi nemažai pabėgėlių iš Sirijos. Kreipiuosi į visus, kad imtumėtės veiksmų jau dabar, kad sustabdytumėte e, tokius e, diskriminacijos veiksmus, konfliktus ir apgailestauju, kad buvo nužudytas ponas Vanderlucht, jis demonstravo solidarumą su Sirijos gyventojais ir be abejo tokie nusikaltimai turi būti nubausti. Ačiū toliau kolega Belder, dvi su pusę minutės, prašom. Dank u wel, meneer de voorzitter. Pater Frans. Dėkuoju, pirmininkė. Franz van der Lucht e, žuvo. Nebegyvena Homso mieste. Jis buvo nužudytas ir tai didžiulis Sirijos praradimas bet ir mums čia Europoje šis asmuo buvo tikras krikščionis ir aš manau, mes galėtume daug iš jo pasimokyti. Jis um, buvo tikras kovotojas ir manau, kad europiečiai iš dalies uh, turėtų būti laikomi atsakingais už tai, kas jam nutiko. Per džihadistų e, išpolius e, praeitą mėnesį buvo išpolių prieš armėnų e, krikščionis kas apmieste ir mm, daugeliu žmonių teko pabėgti iš namų. Manau, kad reikėtų tarptautiniu mastu imtis tyrimo dėl Turkijos vaidmens susijusios su įvykiais Kasabe. Turkija yra valstybė kandidatė Europos Sąjunga, bet uh, Manau, kad e, tikrai verta dar pagalvoti apie nelaimį nešančią užsienio politiką, kuri yra vykdoma Ankaroje. Nu. Panas Pasalt, ačiū pirmininkė. Mes šiandien kalbame apie tėvą Vanderlicht, kuris tapo e, krikščionių persekiojimo auka, bet iš tikrųjų Sirijoje galva padėjo žymiai daugiau žmonių. E, Viena vertus yra Hasad režimas, e, antra vertus yra ir e, tarp opozicijos tokių narių, kurie nori e, sukurti pseudo valstybę. Ir dėl to Sirijos krikščionių bendruomenės kenčia. Mes kaip europiečiai turėtumėm vadovauti dialogui turėtumėm e, atskirti tuos opozicijos narius, kurie iš tikrųjų siekia laisvės nuo tų, kurie nori pasinaudoti laisvę tam, kad sukurtų naują tyroniją. Mes turėtumėm kad siekti, kad taikiai baigtųsi e, tironiškas režimas. Aš norėčiau padėkoti poniai Dekaizer už bendradarbiavimą sprendžiant e, žmogaus teisų klausimą e, Sirijoje. Esame pateikę ir atitinkamą rezoliuciją. E, Ačiū. Toliau kolegė Dekaizer, prašom. Ačiū pirmininkė. Ketvirtą kartą. Uh, Per šias mintis balsuojame dėl rezoliucijos dėl Sirijos e, po Ženevos 2, viso susiskalimo nuomonių, viso režimo nesugebėjimo ką padaryti, visų grupuočių veiklos. Tikrai abejoju, ar ši rezoliucija ką nors padarys, kad Sirijos žmonės galėtų geriau gyventi. Ir vis tik tai mes norime šios rezoliucijos, kadangi nėra nieko blogiau kaip tyla tarptautinės bendruomenės. Ir mes norime visų pirma tos rezoliucijos, kad kalbėtumėm apie tuos žuvų žuvusius ir dingusius, kurie kovojo už žmogaus teises, kurie galvo, kovojo už žodžio laisvę. Aš galvoju, pavyzdžiui, apie Zaitūnę, um, tikrai labai svarbę žmogaus teisų aktyvistę, numeris vienas turbūt Sirija, kuri yra pagrobta su savo vyru ir artimaisiais ir nežinia, kur yra. Galvoju apie um, tėvo. Paulo oh, oh, drąsą 2005-2008 metais tikrai buvo puikiai žinoma jo veikla. Jis kovojo už sukilėlių situacijos gerinimą, grįžo paskui į Siriją ir, ir toliau ten kovojo. Jis dabar nelaisvė. Aš galvoju apie tėvą Vanderliuft, kuris nusprendė pasilikti kartu su Homso gyventojais, krikščionėmis ir musulmonais, skirt, nedarydamas skirtumą. Ir štai jo dabar nebėra gyvųjų tarpė. Taigi, kas, tai yra išimtinė išskirtinės asmenybės, jie paukojo savo gyvenimus, kad suteiktų e, vilties, jog bus demokratija, žmogaus teisės. Iš tikrųjų svarbu, kad jų pa, e, pa, atsiminimas nebūtų išduotas, kad iš tikrųjų prisimintumėm kančias ir žūtis vietos gyventojų. Bet 2011 metų vėjai pasikeitė. Du reiškiniai e, pastebėtini. Visų pirma, tai yra konfliktas, tie persiekimai, kurie paliečia etnės religinės mažumas šiandien. Iš tikrųjų, tiek režimas jos persekioja, tiek dabar išorės veiksniai ir visa tai labai didelė našta užgula žmonių pečius. Ir tas visas sionizmas ir visa, visi tie visi tie, visos tos beprotybės, tos, e, tie žudimai e, prie malų e, buveinės ir iš tikrųjų tie, kurie bando pabėgti, nukentėjusių šeimos, tie, kurie bando um, pa, iškelti klausimą dėl tų nužudimų. Malula buvo labai svarbus etapas bėgant ir taip pat tai buvo um, tikrai labai svarbi prieglaudos vieta, taip pat armėnų mano miestas Kasap. Tai ne vien tik tai nuo, kai, nuo kairinių veiksmų buvo paliestas tas miestas, tai reikia nepamiršti, kad tai buvo krikščionių buveinė. E, visa, mes matome, kaip teroristų grupuotės, ką daro, kaip jos veikia, kaip yra puikiai finansuojamos, džihadistai veikia islamo vardu ir iš tikrųjų maž, mažumos dabar įstrigusios tarp režimo, kuris valdančios valdžios, kuri nebe, jų nebegina ir tų džihadistų išpolių labai kartai, labai dažnai dar ir opozicija kartu su jais vykdo e, operacijas ir, ir iš tikrųjų paskui miestai e, nebeturi galimybės išgyventi. Ir visa, visa tai yra nuolatinė grėsmė visam regionui ir Europai taip pat. Ir aišku, jų finansavimas kelia rimtų klausimų. Visos mažumos dvigubai kenčia nuo tokio karo, kaip piliečiai ir kaip religinės aukos, e, taikiniai religinių išpolių. Taigi mūsų pareiga, kaip ir Sirijos valdžios, kaip ir visos tarptautinės bendruomenės pareiga yra juos apsaugoti. Pirmininkė, jeigu leistumėt, aš norėčiau padėkoti ketvirtadienio popietį visiems kolegoms, kurie prisijungė kartu su mumis tokia ypatinga sesijos. Um, tokius ypatingus sesijos momentu ir ponia Posel, tai tikrai e, didžiulė e, garbė yra dalyvauti šiame posėdėje kartu su jumis. Ačiū. Toliau. Kolegė Šakė, dvi minutės, prašom. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Sunku pabaigti, kad e, šią kadenciją baigiame su rezoliucija dėl Sirijos turėtume nuveikti tiek daug daugiau. Ir e, visos rezoliucijos dėl žmogaus teisų turėtų mus pažadinti ir pagalvoti apie tai, kiek daug daugiau mes galėtume ir turėtume nuveikti žmogaus teisų apsaugos srityje. E, kad, e, nes piliečiai Europos Sąjungoje nori visų pirma, kad būtų saugomos žmogaus teisės tūkstančiai žmonių žudoma, milijonai žmonių yra pabėgėliai, e, be jokios vilties atsidūrė kaiminėse šalise, vyksta baisus karas. Ko dar reikia, kad e, mus įtikintų, kad reikia kovoti žmogaus teisės moteris ir vaikai ypač kenčia ir ji yra įstrigę tarp žudikų režimo ir džihadistų. Franz Vanderliucht žuvo Homso mieste e, šiais metais balandžio mėnesį. Žmogaus teisų gynėjai, žurnalistai, kiti aktyvistai ir toliau tampa šių baisių nusikaltimų aukomis. Razan Zaitunė e, buvo uh, pagrobta kartu su savo vyru ir kitais e, žmogaus teisų gynėjais. Raginame, kad ji būtų paleista. Asado e, režimas įgyventina žudimo strategiją ir mes e, turėtume uh, paraginti šį režimą nediskriminuoti tarp mažumų, užtikrinti, kad e, mažumos galėtų pasinaudoti savo teisėmis, be kitako žmogaus teisėmis ir kitomis laisvėmis, e, saugumo, lygybės, žodžio laisvėmis derantis dėl e, taikos reikės, kad dalyvautų visos e, suinteresuotusios šalis, skaitant e, Rusiją ir kitas valstybės, kad Sirijos piliečiai galėtų gyventi taikiai ir saugiai. Ačiū. Toliau dvi minutės kolegijai Sūsa. Prašom. Ačiū pirmininkė. Tikrai nemažai rezoliucijų pastaraisiais metais buvo patvirtinta dėl Sirijos. Žinoma, kai kalbame apie pažeidžiamiausias bendruomenės, tai nereiškia, kad mes pamirštame apie kitus Sirijos piliečius. Jiems visiems kyla pavojus. Ir um, reikia pagalbos Sirijos žmonėms. Beveik 3 milijonai jų dabar yra iškeliavę iš savo valstybės, pabėgę ir um, Man ypač rūpi e, kurdai, palestiniečiai gyvenantys Sirijoje, žinoma ir kitos grupės nusipelniusios mūsų dėmesio, bet man atrodo, kad būtent šios grupės yra pažeidžiamiausios. Kurdai gyvenantis E, Sirijoje yra pabėgę prie kaiminių šalių sienų ir jiems reikia skubios humanitarinės pagalbos. Taip pat, žinoma, turime paraginti Sirijos valdžią gerbti visų mažumų teisės. Taip pat yra palestiniečių mažuma, yra apie pusę milijono palestiniečių, kurie buvo pabėgėliai Sirijoje ir jiems dabar teko pabėgti ir iš Sirijos į kitas šalis. Daugelis jų yra Libane Daugelis e, Sirijos pabėgėlių, ne tik palestiniečių, e, yra šiuo metu Libane. Ir e, tai reiškia, kad ES humanitarinė pagalba yra reikalinga. Ji buvo suteikta, bet ji nepasiekė savo tikslo dėl politinės valios stokos, dėl tam tikrų politinių pasirinkimų vietose palestiniečių pabėgėlių stovykloje Libane. Palestiniečiai yra uždaryti stovykloje ir um, aplink jų stovyklą vyksta kovos tarp režimo ir opozicijos. Pone Flotri, dviem minutėm. Ačiū. Šiandien Sirijoje nebėra tokios bendruomenės, kuri nebūtų pažeidžiama nuo tada, kai Asadas ir jo režimas nusprendė visomis priemonėmis uh, nepaisyti bet kokių demokratinių siekių savo gyventojų. Tai iš tikrųjų visiems kyla pavojus. Tai yra smurto spiralė, kuri atrodo beribė. 150 tūkstančių žuvusių, 2,5 e, milijono pabėgėlių, o kiek dar viduje perkeltos asmenų. Tai yra Azado visa karo mašina į, e, nukreipta į civilinės struktūras, pavyzdžiui, į mokyklas, į uh, spontaniško susibūrimo vietas, religinės vietas. Iš tikrųjų, naudojama bet kas, net cheminis ginklas, e, masiškai. Uh, TNT užpildyti sprogmenys naudojami ir, ir sukelia baisius sužalojimus žmonių, jie nukreipti prieš pabėgėlius. Ir šiandien iš tikrųjų e, turime e, tarptautinių įrodymų, kad yra masiškai panaudoti kankinimai kaip represijų ir karo ginklas. Ir tai Azado mašina yra žudimo mašina. Iš tikrųjų šio karo baisybės e, kelia pavojų visoms bendruomenėms, kadangi joms visoms grėsia tai, kad e, kai, sukantos karinės džihadistų, teroristinės ir bet kokios visokios kitokios bendrovės plės savo veiklą. Net neįmanoma apibūdinti tokios realybės. Palestiečiai, aramėjai, asirai, asir, turkai. Čerkesai, turkmėnai, musulmonai, krikščionys, drūzai, visos kitos grupės nebus apginti tokia Sirija, kuri nebus laisva, demokratiška Sirija, kuri gerbtų pagrindinės žmogaus teises. Ką gali padaryti Europa šiandien? Um, ar mes turim kokį kitokį pasirinkimą? Mes galime tik tai visomis jėgomis remti demokratinės jėgas, nežiūrint, kad jos yra silpnos. Turime remti um, demokratinę poziciją, kur šiandien sutikime sutinka dėrėtis ir deda visas pastangas, kad išlaikytų bazinės paslaugas. Labai ačiū. Dabar frakcijų vardu pradėkime nuo kolegės Esaja. Ačiū pirmininkė. Paskutiniu laiku e, Europa skiria daugiau dėmesio Ukrainai, bet e, aš džiaugiuosi, kad dabar vėl prisiminėme Siriją ir ten vykstančią krizę. Šiandien didysis ketvirtadienis daug krikščionių eina į bažnyčią, bet štai Sirijoje vis dar daug krikščionių yra persekiojami ir kenčia. Iš tikrųjų reikėtų ginti visų mažumų teisės, ne vien tik tais krikščionių mažumų. Ir tą turėtų daryti ir Sirijos vyriausybė. Pavyzdžiui, Salam stovykloje netoli Turkijos yra apie, e, tūksta, apie milijonas žmonių, kuriems reikia pagalbos ir situacija tampa tiesiog nekontroliuojama. Turkija atsisakė teikti pagalbą. Dėkoju toliau kolega Repo. Ačiū pirmininkė. E, Sirijoje e, kilo tikra humanitarinė katastrofa, kurios nesame matę pastaruoju metu. E, Sirijos bendruomenė labai mišrija sudaro įvairios etninės ir religinės bendruomenės ir ypač religinėms bendruomenėms kyla pavojus. Sirija, kaip ir Europos Sąjunga, yra labai daugelįpė teritorija kur yra daug kultūrinių ir religinių bendruomenių. Tai yra nacionalinis turtas ir visas tas bendruomenės reikėtų saugoti. Religiniai ir politiniai lyderiai turi prisimti atsakomybę e, kovoje su terorizmu ir smurtu. Jie turėtų puoselėti toleranciją. Na, o ES turėtų e, pademonstruoti, kad jos žodžiai kažko verti. Negalima dėl politinių priežasčių e, tęsti karo. E, taip pat reikia kažkaip tai reaguoti į pabėgėlių klausimą, e, laikas padaryti pabaigą žmonių kančioms. Kolegė Bilbao, prašom. Ačiū, pirmininkė. 150 tūkstančių žmonių E, nužudyta. Milijonai žmonių pabėgo iš šalies. Ypatingas e, e, pavojus kyla mažumoms, moterims ir vaikams. Taip, taip pat reikia pasakyti, kad tūkstančiai vaikų buvo palikti gatvėse. E, tokia yra dabartinė situacija Sirijoje. Asado režimas yra ekstremistiškas. Reikėtų užtikrinti politinį procesą tarp visų partijų, visų šalių, tam, kad būtų apsaugoti gyventojai. Nusikalteliai turėtų būti patraukti į teismą turėtumėm imtis politinių veiksmų, kad užkirstumėm kelią dar didesniai katastrofai. Yra būtina skatinti demokratiją, pluralizmą. Taip pat aš norėčiau prisiminti dar vieną dramą, kurį vyko anksčiau Antverpenė dingo baskų kilmės vaikinas. Tai ją kalbėta nutraukiama. Barandika, es folgt man für eine Minute. Ačiū. Toliau kolega Kliūtė. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo gera ir teisinga, kad mes šiandien e, iš naujo vertiname situaciją e, Sirijoje. Ir kaip jau buvo sakyta, padėtis yra tikrai dramatiška, bet aš norėčiau pasakyti ir štai ką. Yra tam tikra vilties e, kibirkštėlė Šiaurės Sirijoje, e, kurdų teritorijose pavyko šiek tiek pažaboti smurtą ir e, padėti pagrindus demokratinėms struktūroms. Apie milijonas gyventojų pabėgo į tą kurdų teritoriją, bet šią teritoriją izoliuoja kaimynai ir jie negali patekti humanitarnę pagalbą. Ši teritorija ribojasi su Turkija. Turkija siekia narystės ES ir dėl to Turkija turėtų būti pareigota atverti savo sieną ir e, užtikrinti pagalbos teikimą. Aš norėčiau kryptis tokį prašymą į Turkijos vyriausybę. Ačiū. Dėkoju kolegai Kliūtą. Toliau kolega Griffin, vieną minutę. Pirminkė, mažumų ir pabėgėlių Sirijoje padėtis yra baisi. Pernai e, vykau du kartus į Siriją ir e, Jukinės karalystės e, parlamente balsuota prieš bombardavimą. Nepaisant to, e, situacija yra labai prasta. Buvau susitikęs su krikščionėmis ir kitų mažumo atstovais, e, kalbėjusi su jais. E, džihadistai tikrai juos terrorizuoja ir ES turėtų padėti užtikrindama, kad CŽV ir kitos tarnybos nevykdytų ten uh, E, savo veiklos ten e, žudoma labai daug e, šytų, krikščionių, kitų mažumų atstovų. Turime užkirsti tam kelią. Ačiū toliau kolega Stasni, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Remiu šią rezoliuciją ir visas tarptautinės bendruomenės pastangas skubiai rasti sprendimą siekiant ir spręsti baisę situaciją Sirijoje. Abi e, šio konflikto pusės daro nusikaltimus ir aukomis tampa milijonai žmonių. Kas savaitę iš Sirijos e, pabėga 12 e, tūkstančių žmonių e, ir jau dabar viduje yra perkelta 2,6 milijonai žmonių, 6,5 milijonai žmonių tapo šios krizės aukomis. Tai yra viena didžiausių šių laikų krizių. Ir aukomis tampa visi visiškai nekalti žmonės, religinių bendruomenių atstovai, pavyzdžiui, krikščionis. Be abejo, kad ši situacija įsispręstų, turi būti rastas um, Sirijos inicijatyva tam tikras demokratinis sprendimas. Ir e, žinoma, e, būtina nubausti visus, kas e, yra kaltas dėl iš abiejų pusių padarytų nusikaltimų. Dėkoju. Labai ačiū. Toliau kolegė Senišin. Nie przewodniczący. Zdecydowanie potępiamy naruszenie. Ačiū pirmininkė. Smerkėme e, tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, žmogaus teisų pažeidimus Sirijoje, smurtą prieš etinių ir religinių mažumų atstovus. Tai labai sudėtinga situacija ir todėl e, norint rasti sprendimą reikia, kad visi prisidėtų uh, Turime garantuoti visų piliečių vienodas teisės, nežiūrint jų religijos. Taip pat reikia nepamiršti moterų padėties. Mūsų politika Sirijos atžvilgių turi būti labai griežta. Nulinis pakantumas turi būti, kai na kalba apie smurtą prieš moteris, vaikus, kai na kalba apie seksualinį išnaudojimą turime toliau teikti humanitarnę pagalbą. Taip pat norėčiau dar kartą paminėti, kad turime kreiptis į tarptautinį baudžiamųjų bylų teismą. Labai ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Dvigubai daugiau kolegų paprašė žodžio, negu kad turime laiko. Pradėkime nuo kolegos Džip wszystkie wysiłki dotychczasowe w sprawie złagodzenia. labai ačiū už visas pastangas kurios skirtos e, sušvelninti Sirijos krizę. Visos pastangos skirtos sušvelninti uh, Sirijos krizę buvo be, be, nedavė jokių rezultatų. Pusė Sirijos žmonių yra pabėgėliai ir, ir iš demokratinio pasaulio trūksta reakcijos. Mažumos yra labiausiai persekiojamos, ypatingai krikščionis. Turime e, raginti tarptautinę bendruomenę apginti tokias e, grupės Nes gali būti taip, kad tiesiog kai, per tą laiką, kol bus išspręstas konfliktas, nebeliks iš viso mažumų. Va, pavyzdžiui, aramėjų be bendruomenė egzistavusi Sirijoje, tai m, mm, gal dviejų su pusės uh, asmenų grupė kalbanti Kristaus kalba. Mes turime apginti juos. Ačiū toliau, kolega Segedį. Ačiū pirmininkė. Aš tikrai esu labai nuliūdęs dėl to, kaip ES sprendžia situaciją Sirijoje. ES nėra ištikima pati savo. Mes labai gerai žinome, kad ES atsirado ne tik kaip valstybių narių ne tik valstybių narių atstovavimui, bet ir žmogaus teisų apsaugai. Situacija Sirijoje yra dramatiška, yra jau žuvę šimtai, dešimt, e, tikrai tūkstančiai žmonių. E, nėra taikos, tai kelia pavojų visiems artimiesiems rytams, E, kyla pavojus etninėms ir religinėms bendruomenėms. Aš tikrai norėčiau, kad ES dėtų daugiau pastangų. Manau, kad ES turėtų ryštingiau ginti žmogaus teisės. Aš e, nebedirbsiu kitos kadencijos metu, bet aš tikrai norėčiau Jūs paprašyti žymiai ryštingiau spręsti žmogaus teisų klausimus. Ačiū ir galiausiai e, kolega Sonik, visų kitų tikrai atsiprašau, bet negalėsiu Jums žodžio suteikti. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ačiū labai pirmininkė. Pastarųjų metų matome vis daugiau ekstremistų, islamistų, puolančių religinės mažumas, vis daugėja smurto, atveju seksualinio prievartavimo atveju prieš moteris, vaikus, persikėjami žurnalistai, religinių bendruomenių atstovai. Kreipiuosi į Sirijos valdžią, kad jie apsaugotų visas tas aukas. Taip pat norėčiau pastebėti, kad konfliktas tik gilėja ir um, matome, kad tai nėra vien tik politinis karas, tai karas, kuris turi ir etninę e, dimensiją ir dėl to kenčia daug nekaltų žmonių. Labai ačiū kolegai Sonik. Spontaniški pasisakymai baigėsi. Diskusijų pabaigoje norėčiau steigti žodį komisarui Almūnijai. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Komisija pritarė skubiai rezoliucijai dėl padėties Sirijoje, ypač dėl pažydžiamų bendruomenių padėties. Padėtis Sirijoje tebėra itin sudėtinga ir vyksta pilietinis, žiaurus pilietinis karas tarptautinė bendruomenė aiškiai išdėstė e, sąlygas, kuriomis e, turėtų e, vėl prasidėti dėrybos Ženevoje, bet Asado režimas jų nepriima. Taip pat praeitą savaitę buvo pareikšta, kad rinkimai tikrai nebus patikimi, nebus demokratiški. Asado e, režimas pritraukė radikalių e, jėgų atstovus, kurie neseniai dalyvavo išpoliuose Kasabo mieste Sirijoje. Vyriausiai įgaliotinė Ešton daugelį kartų atkreipė dėmesį į tai, kas vyksta Sirijoje. Režimas be abejo priklauso nuo paramos iš išorės Ir Kaip minėta, šiam konfliktui spręsti reikia, kad Sirija pati rastų tinkamą demokratinį politinį sprendimą. Toliau e, stebime padėtį, bet padėtis tik blogėja. ES visais frontais dirba, kad padėtų Sirijos piliečiams, Sirijos gyventojams. Teikiama humanitarinė pagalba bendradarbiaujant su jungtinėmis tautomis buvo patvirtinta e, jungtinių tautų saugumo tarybos e, rezoliucija dėl Sirijos, dėl pabėgėlių iš Sirijos ir Sirijos gyventojų siekiant e, padėti Sirijos gyventojams. Mes ir toliau sutelksime savo pastangas tam, kad padėtume pažeidžiamiausioms grupėms, pabėgėliams, šalies viduje perkeltiems asmenims, vaikams, moteriams, mažumoms, įskaitant krikščionis ir kitiems asmenims. Užsienio reikalų e, taryboje pirmadienį šios grupės taip pat buvo paminėtos. Taip pat e, baroninė Ešton savo pareiškime e, išreiškė šoką dėl tėvo Van der Lucht žūties daugiau žmonių, tokių kaip jis, yra grobiama, žudoma, e, tą daro ekstremistai ir su Alkaida susijusios grupės. E, reikėtų patraukti juos atsakomybėn, užtikrinti, kad karo nusikaltimų kaltininkai, žmogaus teisų pažeidėjai, humanitarinių principų pažeidėjai neliktų nenubausti. Dėkuoju. Ačiū komisarui Almūnijai. Buvo pateikti septyni rezoliucijos projektai. Diskusija baigta. Pasuosime po kitos diskusijos. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Situacija Šiaurės Korejoje. Pradėsime nuo rezoliucijos autorių. Visų pirma, žodis kolegai Bėlė.